Dančila ir e, nusprendė nepanaikinti jų įgaliojimų. Konstitucinių reikalų komitetas nagrinėjo 47 darbo tvarkos taisyklių ta, e, straipsnį ir jisai siūlo jį paaiškinti taip. E, patikrinus tarptautinę sutartį pagal 83 darbo tvarkos taisyklių straipsnį, e, 47 straipsnis negali būti naudojamas e, pritarimo procedūrai pagal 75 straipsnį. Ir šis aiškinimas bus e, patvirtintas, jeigu iki protokolo tvirtinimo nebus kažkokių priešta, prieštaravimų. E, taip pat buvo patikslintas šiandieninio protokolo. Šiandien